išspręsti tarp, tarp bendruomenių. Tokia šalyje, kuri iš tikrųjų e, siekia žengti keliu link visapusiškos demokratijos. Ačiū komisijos nariu Levandovskijui. Turime šešis pasiūlymus priimti rezoliuciją dėl šio konkretaus darbo tvarkės punkto. Ir balsuosime iš karto. Bitte.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 Rusijos rezoliucijos 18 punkte norėčiau, kad būtų um, kalbama apie tarybos išvadas, kad vietoj įgyvendinti būtų patvirtinti, kad užsienio reikalų tarybos išvados būtų patvirtintos. Man atrodo, čia gal neturėtų kilti problemų dėl tokio pakeitimo, kurio prašau. Ja, aber wir haben keinen Paragraphen 18, oder? Nee, aber Blue Card, Frau Kollegin Ojuland. Kolegė Ojuland, e, mėlyna kortelė. Just, uh, Gal aš e, nesupratau kažko, klausiausi estų kalbą, ne visiškai supratau, ką kolegė norėjo pasakyti, gal jūs galėtumėt pakartoti. Frau Kollegin Ojoland, wenn ich das richtig Kollege Ojoland, jei teisingai supratau, kolegė Munijus Urkryse norėtų, kad 18 punkte, kurio vertimas į vokiečių kalbą man buvo pateiktas, e, pavartoti žodį adopt, tai yra patvirtinti vietoj žodžio įgyvendinti. Kalbama apie užsienio tarybos išvadas dėl žmogaus teisų Rusijoje. Galbūt čia pasitaikė tik tai lingvistinio pobūdžio klaidelė versija anglų kalba. Pone Munys, ar jums pakaktų, jeigu mes, tiktų, jeigu mes vartotume žodį įgyvendinti? Taip, redakcija vokiečių kalba atrodo yra tinkamesnė, <laughs> Taigi, anglų kalba vartojamas žodis implement, o aš manau, kad reikėtų jį pakeisti žodžiu adopt. Pirmininkas, jeigu teisingai suprantu, tai versija anglų kalba kalbama apie užsienio kalų tarybos išvadas, kurios turėtų būti patvirtintos, o ne įgyvendintos. Ar kas nors prieštarauja tokiam pasiūlymui? Nematau prieštaraujančių. Tuomet dar kartą, vėliau balsuosime dėl 18 punkto, pradėsime nuo 8 originalios redakcijos, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 11 punktas, originali redakcija iš trijų dalių, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Trečioji dalis, kas už. Aš jau teikiau balsavimui antrąją dalį, sako pirmininkas. Dėl trečiosios dalies balsuojame. Kas už? Prieš? Susilaiko pritarta. 18 punktas e, su kolegės Munys siūlomo pakeitimu. Kas už? Prieš? Susilaiko pritarta. J konstatuojamoji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko pritarta. Rezoliucijos su visais pakeitimais. Kas už? prieš susilaiko. Nematau balsuojančių prieš. Dabar balsuosime dėl šešių rezoliucijos projektų dėl Azerbaidžiano Ilgaro Mamadovo atveju. Balsuosime dėl bendro rezoliucijos projekto, kurio turėtų būti pakeičiamas visos kitos rezoliucijos. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Balsuojame dėl rezoliucijos pasiūlymo su pakeitimais, kas už prieš susilaiko. Vienam balsavus prieš pritarta, toliau darbo atvarkai numatytas balsavimas dėl šešių rezoliucijos projektų dėl rohinių musulmonų padėties. Pirmiausiai balsuosime dėl šešių frakcijų bendros rezoliucijos, kuri turėtų pakeisti atskirus rezoliucijos projektus. Šeštasis punktas originali redakcija už prieš susilaiko pritarta. 16 konstatuojama dalis pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Balsuokime dėl rezoliucijos pasiūlymo su visais pakeitimais. Balsavimas vardiniu būdu pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Pašau, prašau ištraukti savo korteles tik paskelbus apie balsavimo pabaigą. Ar visi balsavote? Baigėme balsavimą. Rezoliucija patvirtinta. Vienam parlamento narys susilaikius. Mėly kolegos, šio posėdžio protokolas bus pateiktas tvirtinti kito posėdžio pradžioje. Visos šiandien patvirtos rezoliucijos bus perdotos adresatams, niekas tokiam pasiūlymui neprieštarauja. Europos parlamento parlamentinė sesija yra nutraukta.